Dear colleagues. Rangus kolegos. Galime pradėti posėdį. Šiandieną pas mus lankosi Prancūzijos ekonomikos ministras Mišel Sapin. Labai ačiū, kad atvykote. Malonu su jumis pradėti ekonominį dialogą, su jumis, su Prancūzija. Tai yra pirmasis dialogas po šešių reglamento ir jūsų dalyvavimas čia mums tikrai labai svarbus. Kaip matėte praėjusį antradienį, komisija vasario prognozija nurodė, kad Prancūzija dabar rodo teigiamą tendenciją dėl BVP augimo taip pat kaip ir e, kai kurios kitos valstybės narės. Be to yra geriau mažinamas biudžeto deficitas, negu kad buvo tikėtasi. Taip pat 2014 e, metais tai bus 4 e, procentai, 15 3,8 ir tai yra geriau negu numatytos prognozės. Panašu, kad skaičiai patvirtina numatytą deficito strategiją, pagal kurią iki 2017 deficitas turi būti sumažintas daugiau negu iki 3 procentų. Numatyta yra ir reformų programa. Na, dabar suteiksiu žodį ministrui Sapan. Išklausysime jo nuomonės apie situaciją Prancūzijoje. Taip pat tikiuosi plačiau padiskutuosime apie Europos ekonominės perspektyvas ir ekonominio valdymo klausimus. Dėkuoju žodis Jums. Merci infiniment, monsieur le. Labai ačiū gerbimas pirmininkė, kad man suteikėte žodį. Norėčiau ir e, vieniems ir kitiems pasakyti, kad kiekvienas e, turės galimybę e, išsakyti savo poziciją. Aš turėjau garbės su daugeliu iš jų sustikti. Ir taip pat pasakysiu, kad Prancūzija pirmą kartą dalyvauja tokiuose diskusijose pagal naujas sąlygas ir E, man labai malonu, kad e, aš galiu atvykti pas Jūs e, pagal numatytas procedūras ir pasakyti, nes mes esame pirmieji darantys tai. Ponas Valsas vadovauja naujai vyriausybei Prancūzijos. Ir priminsiu, kad aš pažįstu gerai finansų ministerija. Aš 92-93 metais, kai buvo e, svarstoma tvirtinama Masito startis, dirbau šioje ministerijoje. Aš esu labai atsidavęs Europos kūrimo idėjai, taip pat ekonomijai ir pinigų sąjungos e, kūrimo idėjai. Keletas e, žodžių apie tam tikrus principus. Manau, kad labai gerai, kad e, bus pagal tos principus man suteikta galimybė atsakyti jūsų klausimus. E, Šiek tiek pakalbėsiu apie Prancūzijos ir Europos situaciją, kadangi yra skirtumų tarp kiekvienos valstybės ir reikia pasižiūrėti taip pat į bendrą situaciją. E, reikia vertinti bendrą situaciją ir kiekvienos šalies situaciją. E, Prancūzija e, kenčia nuo įvairių iš ankstinių nusistatymų, gal labiau negu kai kas kitas. Ir uh, E, pavyzdžiui, e, atrodo, kad padaroma nuotrauka kažkada ir galvojama, jog niekas nebesikeičia, bet iš tikrųjų daug kas labai keičia, ypač Prancūzijoje, e, tiek ir biudžeto, tiek ir reformų srityje. Galime labai paprastai ir aiškiai pasakyti, kad šiandieną Prancūzija laikosi biudžeto įsipareigojimų, kurie yra teisėti įsipareigojimai. Nuo 2012 metų ir pradėjo Prancūzija imtis tam, įgyventi tam tikras reformas ir tą darys, kol aš e, eisiu savo pareiga, pareigas. Mes e, siekėme dirbti progresyviai, e, dėrėtis ir manau, kad geros reformos yra tos, kur, dėl kurių yra aiškiai susitarta, kurios yra mm, rimtos, gilios ir kurios atitinka mūsų ekonominę finansinę situaciją. Jūs gali tą situaciją pagerinti. Dėl biudžeto. Tai yra labai daug aistrų, keltis klausimas, jūs esate Prancūziją kritikavę dėl e, tam tikrų biudžeto klausimų. Ir pasakysiu, jog 2014 metai buvo metai, kai Prancūzija pasirodė kur kas geriau, negu kad buvo iš jos tikėtasi e, biudžeto deficito mažinimo srityje. Aišku, galima visai e, teistai kelti klausimą ar Prancūzija e, įvykdė 14 metų įsipareigojimus, ar ji e, neperėjo, e, neatėjo į tą etapą, kai turėjo būti jau taikomos sankcijos Prancūzijai. Aš galiu Jūs patiktinti šiandieną, kad rezultatai, kuriuos įvertino nepriklausomos institucijos, rodo, kad 2014 metais Prancūzija laikėsi pagrindinių įsipareigojimų, nors kol kas aišku, ji dar e, neįvykdė visų tikslų, e, mažinant nominalų deficitą. E, dėl ateinančių metų iki 2017 metų Mes e, laikomės e, naujų komisijos ir tarybos patvirtintų rekomendacijų. Jūs, e, gerimas pirmininkė, apimdėjote keletą skaičių. Šiais metais pagal paskutinius komisijos vertinimus 3,8 viešosios skolos, tai yra deficito, tai yra E, skaičius, e, kuris yra patvirtintas šiems metams, o 16-17 metais Prancūzija E, sieks e, mažinti taip deficitą, kad iki 17 metų sumažintų jį iki mažiau negu 3 procentų. E, tam, aišku, reikia dirbti toliau, reikia reform, dėkti reformas biudžete. Ir 14 metai buvo geriau negu kad iš anksto tikėtasi dėl reformų. Prancūzijoje 14 metais, kaip ir apskritai, eurozonoje augimas buvo nedidelis. Bet mes e, antroje metų pusėje įdėgėme reformas ir sugebėjome e, sutaupyti maždaug 6 milijardus eurų, tai yra kur kas daugiau milijardus eurų, tai yra daugiau negu kad buvo manyta. Ir reikia e, kalbėti apie tai, kokios yra mums problemos aktualios, reikia galvoti, kaip reformuoti biudžetą, kaip mažinti e, deficitą ir kaip mažinti skolą. Šiandieną labai yra augimas kol kas nedidelis, be, jisai atsigauna, bet kol kas dar e, tas augimas yra silpnas. Mes turime užtikrinti e, tvarų augimą ir tokį, kuris užtikrintų darbo vietų kūrimą, nes Prancūzijoje ir kaip kitose šalyse, kitose šalyse dar e, aktualesnis yra nedarbo klausimas. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir mes biudžeto srityje tikrai sieksime įgyvendinti atitikti savo įsipareigojimus. Kita klišė, kurią sudarius apie Prancūziją, yra ta, kad negyveno pakankamai e, daug reformų Prancūzija. Bet nuo 2012 metų mes tikrai dirbame šią srityje ir paminėsiu įmonių konkurencingumą. E, dėl tam tikrų mokesčių, įnašų, e, įmokų. E, konkurencingumas įmonių tikrai buvo sumažėjęs, bet mes pradėjome gyvendinti ketverių metų programą ir 40 milijardų ketinama sumažinti mokesčius įmonių. Ir tokiu būdu prancūzijos įmonės pradeda atsigauti. Jau Ir vakar um, matėme skaičius uh, dėl investicijų įmonės kalbė, uh, iš įmonių vadovų. Uh, uh, pokalbių matome, kad uh, investicijos įmonės padidės 7 procentais. Taigi reikia kalbėti apie investicijas, investicijų didinimą, pritraukimą, ypač privačių investicijų didinimą, uh, ir komisija ir Europos parlamentas e, apie tai kalba, raginama e, imtis priemonių, kurios galėtų paskatinti investicijas. E, kitas labai svarbus su reformomis susijęs dalykas kuris susijęs su darbo rinka. Aš prisimenu puikiai darbo rinkos reformas, nes anksčiau buvau darbo ministras, dabar esu finansinių reikalų ministras. Mes turėtume E, supaprastinti e, įdarbinimo procedūras, nepadaryti ne jų pernelik sudėtingų ir e, iki vasaros bus svarstama mūsų parlamente ministrų pateikti, vyriausybės pateikti pasiūlymai dėl tolesnių darbo rinkos reformų. Mes įgyvenime progresyves reformas, kurios taip pat yra suderintos su vairiais suinteresuotais subjektais ir tos reformos bus uh, tvarios. Dažnai apie Prancūziją kalbam apie tai, kad e, vyksta labai daug socialinių konfliktų ten, kad vyksta streikai, bet pasakyčiau, kad nevyksta pas mus daugiau streikų šiandien Prancūzijoje, ne kitose e, valstybėse Europoje, dėl to, kad mes viską e, gyventame darybų dvasia. Ir tikrai Prancūzija sieks įgyvendinti uh, savo įsipareigojimus e, eurozonai dėl 20-21 procento BNP. Dar norėčiau pasakyti, kad e, mes e, galėtume kur kas daugiau rezultatų pasiekti kai kuriuose srityse. Pirmoji tokia sritis yra fiskaliniai klausimai. E, rinka yra labai įvairialypė įvairialypė ir mes turėtume siekti kur kas didesnio suartėjimo, taip pat e, siekti mažinti darbo gamybos sąnaudas. Matome, kad e, dažnai yra susiskaidimas ne tik tose srityse, bet ir fiskalinėje srityje. Mums reikia fiskalinio derinimo, reikėtų mums įspręsti e, situaciją, kuri yra visiškai nenormali, tai yra fiskalinė konkurencija, kuri labai kenkia šalims. Manau, kad e, pritarsite uh, E, šiam požiūriui ir Prancūzija labai palaiko e, iniciatyvas e, patvirtintas su Italija ir Prancūzija neseniai. Mes siekime įtvirtinti skaidrumą, pirmiausiai dėl susitarimų mokesčių srityje ir norime, kad būtų atsisakyta žalingų mechanizmų, kai pervedama veikla iš vienos ir iš į kitą šalį. E, reikėtų labai tvirtai įgyvendinti susitarimus. Pasižiūrėkime, kas buvo prieš keletą metų. Net nesuvokiama, neįsivaizduojama buvo, kad kažkas ims ir panaikins e, tuos susitarimus dabartinė situacija, o dabar viskas labai keičiasi ir mes dirbame labai ryštingai šioje srityje. E, dar paskutinis dalykas, paskui paliksime laiko klausimams. E, pa, dialogas e, Europos semestro kontekste. Tai yra reikalingas būtinas darbas. Mes turime europietiškai galvoti apie biudžetą, apie ekonominę situaciją, taip pat apie struktūrinės reformas, kurios reikalingos visoje Europos Sąjungoje ir, aišku, pirmiausia, eurozonoje. Ta globali vizija – turėtų e, taip pat e, būti taikoma kiekvienai šaliai. E, atei, praeitie įvairių buvo problemų, kurios buvo sprendžiamos, bet gerai jų neapmaščius labai greitai. Ir nepakankamai buvo galvojama globaliai, buvo žiūrima į atskiras tik tai šalis. Manau, kad toks e, minčių pokytis, e, metodikos pokytis yra būtinas. Ir reikėtų galvoti apie eurozonos, e, tiksliau apie Europos Sąjungos biudžetą ir galvoti, kaip taikyti tam tikras priemonės atskiroms šalims, atsižvelgiant į būtinas struktūrinės reformas. De, socialiniai dalykai, fiskaliniai dalykai, paslaugų rinka E, skirtingos rytis. Mes turime e, suvokti, kur norime nukeliauti ir tada reikia galvoti apie rekomendacijas kiekvienai šaliai, nes kiekviena šalis turi ypatingą situaciją, e, savitas problemas. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Prancūzija palaikytų tokios naujos kultūros dėgymą, tai yra globalios vizijos gyvenimo, paskui priemonių taikymą pagal šalis, pagal jų poreikius. Kėlė ministrą. Aš ministrui dabar suteikčiau žodį kolegoms Burkhat Balts pirmiausia. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Norėčiau padėkoti Jums už ryštą ir nusiteikimą atvykti ir pasikalbėti su mumis kitaip negu jūsų pirmtakai, vis dėlto pavyko mums surasti bendrą tinkamą datą. Norėčiau pasakyti du dalykus. Pačioj pradžioj jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų pirmiausia įvertinti Prancūzijos biudžetą. Stabilumo ir augimo pakto uždavinys per tam tikrą laikotarpį užtikrinti biudžeto pusiausvyrą. Tai jeigu prieš dviejus metus biudžeto deficitas buvo minus 2, minus 3 procentai, tai numatyta, kad per keletą metų ateityje turime pasiekti perviršinio plus 2, plus 3 biudžeto. Praėjusiais metais Prancūzijos biudžeto deficitas sudarė minus 3, minus 4 procentus nuosekliai ir todėl valstybės įsiskolinimas nuolat didėja, lyginant su BVP ir greitai pasieks 100 procentų. Norėčiau paklausti, kaip jūs pagal augimo ir stabilumo akto reikalavimus pasiekti 60 procentų įsiskolinimą ir kokių papildomų priemonių jūsų vyriausybė yra numačiusi imtis. Pirmas dalykas. Antras. Pensijų kaštai. 40 procentų jūsų BVP jūs nukreipiate į pensijų fondus ir atrodo, kad tendencija yra didėjanti, o kitos eurozonos valstybės ir ne tik tai eurozonos valstybės pasirinko kitą kryptį. Pensijos, pensijos amžius 61 metai Prancūzijoje yra pats žemiausias e, EBSU e, e valstybių kontekste. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs numatėte kokiu nors priemonių, kadangi jeigu tendencija liks, tai galima susidurti su dar desnė rizika. <coughs> Merci. <coughs> Merci beaucoup. Dėkoju. E, tikrai e, e, man reikėjo e, drąsos e, atvykti pas jūs ir suprantu, kad klausimai yra. E, tikrai labai gilus ir reikalaujantis išsamių atsakymų. Dėl biudžeto deficito Prancūzija e, nėra e, šalis, kuri nieko nedaro. Vokietija e, yra geresnėje situacijoje, bet 2008-2009 metais krizė mus giliau paveikė. Reikėjo padaryti viešasias, atlikti viešasias išlaidas. Ir tas periodas tikrai mums buvo sunkus, e, bet e, ir tokioms didelėms šalims kaip Prancūzija yra e, labai sudėtinga išbristi iš tų problemų. Bet mes turime laikyti savo užsibrieštų tikslų, tų tikslų, kuriuos mums nustatė komisija ir taryba dėl nominalaus deficito. Ir aš manau, kad mes galime tą padaryti 3 procentai iki 2017 metų, mes tikrai tą pasieksime. Kitas dalykas. Dėl e, teisėtų biudžeto principų nereikėtų įgyventinti priemonių, kurios E, galėtų užgniaušti e, tą nedidelį ekonomikos atsigavimą ir kur, kuris gali su, užtikrinti darbo vietų kūrimą. Taigi reikia užtikrinti pusiausvę tarp mūsų siekių sumažinti deficitą, tuo pačiu metu mums reikia palaikyti kaip galima išmaniau e, ekonomikos augimą ir skatinti fiskalinio sektoriaus E, atsigavimą. Mes e, taip pat dirbsime toliau, siekdami užtikrinti e, viešosios skolos stabilizavimą mažiau 100 procentų ir taip pat žinome, kad panašios problemos yra ir Vokietijoje dėl BVP mažėjimo. E, pensijų klausimas. Progresyviai sprendžiamas šis klausimas. Mes e, siekiame didinti e, laipsniškai pensinį amžių. Jūs sakote 61 metai šiandieną, bet tai netaip seniai pensinis amžius buvo 58 metai. Matote, kad jau padėtis pas pasikeitė ir Prancūzijoje yra ir kitų problemų arba <laughs> kitų tendencijų, kaip kad demografinė situacija, dabar gimstamo lygis yra gana didelis. Po, tačiau po 15-20 metų bus e, kitų problemų, nežinau, e, manau, kad kitose valstybėse yra netokia e, rimta padėtis dėl pensininkų. SND frakcijos vardu Ferreira. Ačiū gerimas ministrė, kad jūs atvykote pas mus. E, kalbėsiu portugališkai. Tiesiog norėčiau pasidžiaugti jūsų sėkme, kuri pradeda ryškėti jūsų minutėse srityse. Jau jūs paminėjote kai kuriuos dalykus, tačiau visą laiką Europos Sąjungoje Prancūzija buvo vienas iš raidos variklių. Todėl aš norėčiau pagirti jūs už tai, kad jūs sakote, jog Prancūzija daug ko išmokta, išmoko. Ir pasakėte, kad gyvenate įvairiausių Europos pinigų sąjungos, pangos stiprinančių projektų ir taip toliau. Jūs pakalbėjote apie ateities perspektyvą, tačiau ką jūs galėtumėt pasiūlyti mums iš savo patirties, kas galėtų leisti mums atsistoti ant kojų. Kitas klausimas - Graikija. Eurozona atrodo stiprėja, atsigauna, Tačiau Graikija išlieka taryboje svarbiausias diskusijų klausimas ir kaip jūs man vertinate situaciją Graikijoje apskritai. Kitas dalykas Europa, Europos parlamentas. Europos parlamente yra, yra konkretus įkirtas komitetas, kuris tyria jūsų klausimus. Kitas dalykas, ar taryba, kuri nagrinėja darbo grupėje mokesčių klausimus, ar gali apskritai ta darbo grupė tarybos kontekste pateikti kokį nors pasiūlymą, kuris leistų palengvinti piliečių dalę, kadangi jie dažniausiai nukenčia tokiuose situacijose kadangi šiuo pasiūlymu taryboje gali būti nukreiptos mokestinės pajamos į kitas valstybės. A, trys klausimai viename. Pradėsiu nuo paskutinių dalykų dėl mokesčių. Aš kalbėjau apie Prancūzijos pasiržymą dirbti šioje srityje, kalbėjau apie Italija, Vokietija ir kitos valstybės narės pritarė tam, kad nuo 2015 metų, tiksliau 16 metais, kad būtų įgyventos e, labai konkrečios priemonės, e, baigia, e, siekia nutraukti tą žalingą, neteisingą praktiką. Nes piliečiams ar įmonėms e, labai neteisinga yra mokėti mokesčius, o e, matyti, kad kiti vengia tų mokesčių, slepia juos e, ekonominių požiūrių, tai yra visiškai neteisinga. Ir komisija pateikė jau pasiūlymų ir dar iki vasaros bus pateikti kiti pasiūlymai. Mes iki metų pabaigos turėsime visą priemonių paketą, siekiant imtis priemonių prieš mokesčių vengimą. E, Prancūzija yra patvirtinusi savo poziciją ir pirmas dalykas. Matome, dėl Graikijos, matome, kad e, Graikijoje, aišku, reikia gerbti demokratijos principus ir niekas nepasikeitė institucijų atžvilgių. Ir e, reikia suprasti, kad įvyko pokyčiai, bet tai yra susijęs su demokratinė žmonių valia išsakyti savo nuomonę. Graikija yra Europos Sąjungos narė, Eurozonos narė, e, jos e, Centrinis bankas priklauso Centrinių bankų sistemai. Nuo 45 metų Graikija priklauso Tarptautiniam valiutos fondui ir ji turi laikytis savo įsipareigojimą. Apie tai buvo kalbama uh, ir mes turime išspręsti šią situaciją, e, o Graikijos vieta tikrai yra Europoje ir Eurozonoje dėl ekonomijos ir pinigų sąjungos. Aš esu tikras dėl vieno dalyko, kad mes turime žengti į priekį. E, pastarųjų metų problemos, e, tos problemos, nuo kurių kenčia Graikija, rodo, kad yra disbalansas vidinis tarp ekonominių ir piniginių klausimų. Reikėtų sumažinti tas disbalansą, skirtumus. E, reikėtų taip pat nereikia vis tik tai keisti sutarčių tekstų, kad mes galėtume pasiekti kokius nors pokyčius, mes turime ir dabar galimybių e, žengti į priekį. Uh, E, dėl fiskalinių dalykų apmąstymai parlamente yra labai naudingi, kad taryba galėtų e, dirbti toliau. Mes e, turime per ateinančius mėnesius galvoti, kaip žengti priekį ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste. Indeed. Ačiū, mes tikrai dirbame šią linkmę. Labai svarbu yra uh, E, keisti savo požiūrį į tuos klausimus. Ačiū, Elisa, už jūsų klausimą. O dabar ponas Bert Lūkė Ekar. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ministrė, kad atvykote į pokalbį su mumis. Vokietijos, Prancūzijos draugystė istoriškai vertinant visuomet buvo Europos vieni, vienimosi variklis. Visada Vokietijos ir Prancūzijos ryšiai buvo labai stabilus, tačiau pastaruoju metu jie pradėjo uh, trupėti. Socialistinės partijos atstovas teigia, kad Šoiblė vykdo netinkama, visiškai nepriimtina priešiškumo Prancūzijai politika. Tai yra tonas, kurio nelabai tikimasi iš geriausių bičiulių arba draugų. Jeigu Šoiblė ir pasakė, kad, parlame, reikėtų parlam, Prancūzijos parlamentą priversti priimti tokį sprendimą, koks šaublį manimų yra teisingas. Tai galbūt irgi negeras pastebėjimas, tačiau kita vertus Prancūzijos e, ekonomikos ministerijoje matome, kad situacija yra tokia, kokia yra nusima Prancūziją į paraštės. Socialinės išlaidos e, SBO kontekste Prancūzijoje yra, EBPO kontekste yra didžiausios. Ir atrodo, kad valstybė, vyriausybė nekontroliuoja situacijos. Žinoma, savaime suprantama, kad norima priversti Prancūziją laikytis finansinės drausmės ir užtikrinti fiskalinę pusiausvyrą Europoje. Tačiau kita vertus, ar tai demokratiškai yra pagrįsta ir ar kiekviena valstybė neturi teisės pasirinkti tokį variantą, kuris užtikrins kuo didesnę socialinę apsaugą, netgi jeigu ji pasirinktų ir lėtesnį ūkio augimą. Ar jūs nemanote, kad reikėtų vis dėlto išsaugoti Prancūzijos nacionalinį suverenitetą, kuris prieštarauja eurozonos e, ekonominiai ir finansiniai krypčiai, kuria bandoma daryti įtaką ekonominiai ir finansiniai valstybių narių raidai. Eh, <coughs> mais c'est ça l'Europe. Tokia yra Europa. Kiekvienoje valstybėje narėje mes turime dirbti, galvodami apie tai, kas tai e, šaliai naudinga ir laikytis nacionalinio suverenumo dalykų, nes tai yra susiję ir su sutartimi kryptimi. Pavyzdžiui, mokesčiai šiandieną tai yra nacionalinės e, kompetencijos dalykas. E, dėl biudžeto dalykų kiekviena, kiekvienas nacionalinis parlamentas balsuoja dėl savo šalies biudžeto įtvirtindamas. Aišku, yra vykdoma bendra e, priežiūra, nes turime bendrą valiutą, kadangi žinome, jog tai, kas vyksta pas kaimynus, atsilieps ir mums. Kad ES funkcionuotų gerai, reikia gerbti kiekvienos šalies, kiekvienos e, nacijos suverenitetą. Ir e, tos e, reformos, kurios įgyvenimo Prancūzijoje, jūs kalbėjote apie diskusijas tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Mes nedarome tų, pro, negyvenime tų, problemų, tų reformų dėl to, kad jos yra primestos, kad mes priversti kažką daryti, bet dėl to, kad tai yra gerai mums. O Europa, e, Europai taip pat tai yra gerai, nes kas yra gerai Prancūzijai, tas yra gerai Europai. Šiandieną Prancūzija siekia laikytis savo įsipareigojimų dėl defici, deficito mažinimo ir e, tai yra e, gerai, nes susikaupė deficitas, kuris mums kėlė problemų, kadangi mažėjo pasitikėjimas bet e, siekiant, e, kadangi mes siekiame mažinti deficitą, mes galėsime kur kas pigiau skolintis kaip ir Prancūzija, ir tai, kaip Vokietija, ir tai išspręs mums daug problemų. Prancūzija yra e, labai didelė ekonominė galybė Europos Sąjungoje ir Europos realybė rodo, kad mes turime prievalių prieš save ir prieš Europą. Ir Prancūzija pirmiausiai turi įvykdyti savo prievolės e, savo žmonių atžvilgių, tokia ir mano pareiga. Ir aš taip pat norėčiau, kad e, Prancūzija taip pat laikytųsi savo įsipareigojimų Europai ir dėl Prancūzijos-Vokietijos dialogos. Vokietijos spaudoje aš mačiau tam tikrų politinių e, veikėjų pareiškimų ar partijų, kurie galbūt nebūtų labai malonus Prancūzijai, bet tai yra diskusijų dalis. Prancūzijoje tą patį galima paskaityti apie Vokietiją. Bet noriu pasakyti Jums vieną dalyką, kad niekas Europoje niekada nebus išspręsta, jeigu Vokietija ir Prancūzija bus susipriešinusios. Ir noriu pasakyti taip pat pozityvų dalyką, nieko didelio nepasieksime Europoje, jeigu nuomonės Vokietijos ir Prancūzijos nesutaps. Tai yra e, būtina sąlyga. Tas nuomonių sutapimas yra labai svarbus kitiems. Tai e, gali sutelkti ir kitas šalis, ir kitas Europos tautas. E, dialogas tarp Prancūzijos ir e, Vokietijos yra nepaprastai svarbus. Aš e, suprantu labai gerai Wolfgangą Šoiblę, jisai kartais gali pasakyti nemalonių dalykų, tačiau mes puikiai vienas kitą suprantame, kalbėdami tiesiai. Kora van Nugenhoizen, Alde Group. Thank you, Mr. Alde grupės vardu. Dėkui, ponė pirmininkė, ministrė. Labai džiaugiamės, kad šiandieną esate su mumis šiame posėdėje. Aš pirmiausia norėčiau paklausti apie socialistų manifestą, kurį pasiūlė Kamindėlį ir e, jūs taip pat tam pritarėte. Pagal tą manifestą yra numatoma atlaisvinti biudžeto taisyklės ir taip pat padaryti Europos centrinį banką kaip paskutinį e, suvereniteto paskutinį skolintoją. Tai ar jūs pripažįstate bendrų biudžeto taisyklių svarbą užtikrinant finansų stabilumą eurozonoje ir ar pritarėte manifestui, kad būtų uh, E, sušvelnintos tos biudžeto taisyklės prie to, kaip jau numatytas lankstumas. E, taip pat ir manote, kad manifesto tekstas e, leis patikinti kitas valstybės narės Europoje, kad Prancūzija tikrai yra įsipareigojusi sugražinti deficitą prie reikalingų normų ir taip pat ar ji yra pasirengusi konstruktyviai dirbti su savo Europos partneriais. Toliau noriu paklausti apie teisės aktus susijusius su ekonominėmis reformomis, kurias pasiūlė jūsų vyriausybė. Ponas Macron nurodė, kad socialistų partijoje yra keli užsispyrę e, deputatai, kurie nenori ekonominių reformų. Ar jūs pritarėte kolegai, kad reikia tokios tvirtos pozicijos, ypač kai yra gyvendinamas įstatymas? Aišku, liberalizavimas yra pirmas teigiamas žingsnis, bet kaip jūs spręsite svarbesnės problemas, kurios kelia grėsmę e, Prancūzijos finansiniam stabilumui, pavyzdžiui, kaip dėl mokesčių e, valdysenos ir e, vietos mokesčių didėjimo. Ačiū. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Dėkoju Jums už šį klausimą ir labai Dėkoju, kad jūs e, taip plačiai apibūdinote vis vidinės e, Prancūzijos diskusijas ir e, mes taip pat tikiuosi, kad jūsų, tai mane stebina, kad jūsų partija taip yra įsigilinusi į tai, kas vyksta pas mus ir jūsų klausimas yra visiškai uh, teisėtas, labai gilus dėl e, biudžeto taisyklių. Prancūzija jas yra patvirtinusi kartu su kitomis taisyklėmis ir taip pat numatytas e, tam tikras lankstumas. Prancūzija e, laikosi biudžeto taisyklių taikydama lankstumo priemonės ir mes dirbam būtent šiame kontekste labai apdairiai atidžiai gyvendama taisyklės, taikydami lankstumą ir komisija ir taryba patvirtino tai Prancūzijai. E, taryba neseniai patvirtino rekomendacijas Prancūzijai, Prancūzijai ir, kaip turbūt pastebėjote, tos e, rekomendacijos visiškai atitinka sprendimus, kuriuos patvirtino Prancūzijos parlamentas ir atitinka e, prognozes pateiktas komisijos tai buvo paskelbta antradienį, būtent išvada yra ta, kad mūsų veiksmai sutampa su atitinka reikalavimus ir e, nežiūrint įvairių diskusijų, mes žengėme teisingą linkmę. Dėl ekonominių reformų aš jau sakiau, kad jos yra būtinos Prancūzijoje, jūs e, kalbėjote apie darbo laiką, apie tam tikrų objektų darbo laiką sekmadienį, ypač turistinėse zonose. Tai labai svarbu turizmui, pavyzdžiui, jeigu turistai negalės kažko nusipirkti sekmadienį mūsų šalyje, jie važiuos į kitą šalį, įsigys tas prekes kitur. Taigi mums tai labai svarbu ir tai yra visai teisėtas dalykas. Aišku, dėl to galima diskutuoti, Prancūzija dėl to diskutuojama ir kitur taip pat. Uh, E, Prancūzijos konstitucija e, e, numato tam perės priemonės, mes tai tas priemonės taikome pagal 49 straipsnio trečią dalį dėl parduotuvių, pavyzdžiui, darbo laiko ir bus patvirtintos tam tikros priemonės. Prancūzijos vyriausybė pademonstravo ryštą, nes e, mes siūlome reformas, kurios yra geros ir dirbsime iki galo, sieksime e, įtvirtinti savo poziciją ir užsitikrinti e, daugumą parlamente. Dėkoju, o kutris, guoja vardu Dimitris Papadulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponė Sapan. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Nemanau, kad jums reikia kokiu nors gairių. Kas dėl jūsų pastabų, tai jūs kalbėjote apie tai, kad Europa privalo dirbti kartu, kad galėtų egzistuoti. Mes turime įvertinti reformų socialinės pasiekmes. Turime viską daryti taip, kad nepažeistume sanglaudos principo. Jūs paminėjote lankstumą, kad labai svarbu, jog augimo ir stabilumo paktas turėtų tą e, lankstumo elementą. Aš tikiu, kad tai yra svarbu ne vien tik tai didelėms valstybėms, bet visoms valstybėms. Labai džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte. Eurogrupė ir tarybai Labai svarbu, kad jūs suprastumėte, jog Graikijos žmonės nori pokyčių. Aišku, kad būtina laikytis ir taisyklių. Naujoji Graikijos vyriausybė nori ieškoti kompromiso ir ji jo siekia bus organizuotas naujas komisijos pirmininko ir Tipras susitikimas. Buvo siekiama bendro supratimo. Europos parlamentas per ankstesnę kadenciją nurodė, kokios gali būti neigiamos memorandumo pasiekmės to, kuris buvo primestas Graikijai trejeto. Mes privalome perduoti aiškę žinę. Tai, kas gegužės 11 dieną įvyks Europos grupėje, bus labai svarbu, nes tai pagreitins pažangą, kuri buvo daroma per praėjusias kelias savaitės. Kaip Jūs vertinate likvidumo klausimą? Nes Graikijos valstybinėms sąskaitoms to likvidumo labai trūksta. Ką jūs asmeniškai padarysite, kad e, padėtumėte pasiekti tą kompromisą? Ačiū. Merci, monsieur le... Gerbiamas pirmininkė, dėkui žodį. E, pradėsiu nuo to, nuo ko jūs pradėjote. Taisyklės yra vienodos visiems. E, nėra didelių ar mažų šalių kai kurios šalys yra ekonominė prasme svaresnis eurozonoje ir tai, kas vyksta e, tose šalyse, kurios, pavyzdžiui, sudaro 21 procentą BVP eurozonos, yra labai svarbu, bet taip pat labai svarbu žiūrėti tai, kas vyksta tokiose šalyse kaip Graikija. Per pastarosius metus mes žinome, kad labai sumažėjo BVP ir visuomenė gyventojams tai yra labai sunki našta, situacija yra skaudi, tačiau taisyklės E, su lankstumu, kuris jas lydi yra vienodos visiems. Ir Graikija šiandieną e, yra lydima, taip pasakysiu, kitų eurozonos valstybių tas pagalba yra labai svari per trejus paskutinius metus. E, E, leido pasiekti tam tikrų dalykų, tačiau ateinančioms savaitėms dar išlieka labai e, rimtų klausimų ir ateinais mėnesiams ir e, palydės, lydės toliau Graikija Europos solidarumas. Tačiau ir čia yra taisyklės taikant tą solidarumo principą ir reikia, kad Graikijos vyriausybė laikytųsi tų taisyklių. Aš esu tikras, kad šiandieną vyriausybė Graikijos ir siekia uh, E, tų taisyklių e, laikytis dėl kito pirmadienio sutikimo. E, buvo klaustas konkretus klausimas, bet galiu pasakyti, kad Graikija įgyvena dabar problemas ir egzistuoja nustatytos tam tikros sąlygos gana logiškos ekonominė pusiausvyrą, biudžeto pusiausvyrą ir programos turi būti įgyvendamos ir pusiausvyrą užtikrinta. E, to reikia laikytis ir tokiu būdu Europos parama e, taip pat bus užtikrinta, tačiau e, Lygina, e, atsižvelgiant į Graikijos vyriausybės siekius, e, norus galima kai ką modifikuoti, bet ir galima kalbėti apie mm, kitus dalykus, pavyzdžiui, mokesčius, įnašus į Graikijos biudžetą ir panašiai. Kas įvyks, jeigu žiais 11 dieną? Nėra kažkokio galutinio susitarimo. Ir aš tikrai norėčiau, kad jeigu šiais 11 būtų pozityvi diena, kad parodytų tą dieną, jog viskas vyksta gerai, kad mes priartėsime prie sprendimo, kad turėsime kažkokią išeitį. E, kalba apie galimas neigiamas pasiekmes Europai ir Graikijai, bet aš norėčiau, kad 11 diena būtų tikrai gera, pozityvi diena ir mes dirbame. Uh, E, šią linkmę mes norime, kad tikrai gegužės 11 diena leistų mums priartėti ir vieniems ir kitiems prie e, kompromiso, kalbant apie programas gyvenamas ir taip pat, e, kad priartintų mus prie tam tikros sprendimo. Gerbiami kolegos, dešimt dar norinčių pasisakyti yra sąraše. Jeigu norėtume likusias 30 minučių išnaudoti, tolygiai, tuomet turėtume nekalbėti ilgiau kaip tris minutės. Eva Žolyn, Žolyn pirmiausia. Eva. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju, gerbiamas ministrė, kad atvykote pas mus ir kad su mumis e, pasidalėjote savo mintimis. O aš norėčiau uh, E, žinoti, kokia yra e, Prancūzijos pozicija dėrybose su Graikija. Geriau norėčiau ją suprasti. Mes suprantame, kokia yra svarbi Prancūzijos pozicija. Dėl to mes ne viską suprantame, pavyzdžiui, dėl darbo rinkos reformų. E, Cipraso vyriausybė siūlo kovoti su sukčiavimu ir korupcija. Ir ar nemanote, kad ta kova e, galėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą darbo rinkoje e, trumpoje ir vidinės e, trukmės perspektyvoje. Ir Jūs turbūt suprantate, kaip svarbu mums Graikijos integralumas ir mes taip pat turime būti realistai. Graikija buvo, Graikija buvo prastai tvarkomasi ištisus dešimtmečius. Ir ar nemanote vis tai, kad dabar privatizavimas tolesnis gali kelti pavojų ištekliams? finansiniams. Kitas klausimas. Jisai susijęs su kova su mokesčių vengimu. Graikijoje ši problema labai aktuali, kaip ir kitose Europos šalyse. Turiu konkrečių pavyzdžių. E, Graikijos viena kalnakasybos įmonė e, nemoka visiškai Graikijoje mokesčių E, viskas daroma dirbtinai, yra kažkokios sistemos, e, kurių pagalba e, mokesčiai įmami Niderlanduose. Ir norėčiau paklausti jūsų, ar jūs būtumėte už tai, kad tarptautinės bendrovės atsiskaitytų apie mokamus mokesčius kiekvienoje šalyje, kaip kad jau yra bankų atveju. Mes jau tą dėgiame bankams ir kaip dėl įmonių. Kitas dalykas, e, mokesčių už e, palūkanas direktyvą ir e, dviejopas apmokestinimas, dvigubas apmokestinimas, ar nėra taip, kad įmonės gali dabar iš vis išvengti mokesčių pasinaudomas spragomis? Ačiū Žolį. Po trijų, tris minutės trukusių klausimų, dvi minutės atsakymų. Kaip galima e, glaučiau, pabandysiu atsakyti iš šios svarbius klausimus. Dėl Graikijos yra labai daug e, klausimų, e, kurie svarstomi. Graikijos vyriausybė siekia užtikrinti įvairiomis priemonės, kaip galima didesnį veiksmingumą, kaip galima geriau surinkti mokesčius gerinti mokesčių administravimą, tas iš tikrųjų yra būtinas, reikia užtikrinti sąžiningą, e, teisingą mokesčių surinkimą. E, buvo pasiekta sustarimo anksčiau, tačiau ankstesnė vyriausybė neįgyvendino tų susitarimų ir e, mes e, norėtume ir esame pasirengę padėti kaip Prancūzija, bendradarbiaudami su e, Graikija, kad tie sutarimai būtų įgyvendinti, kad būtų įdėkta sistema, kuri būtų, veiktų veiksmingai dėl darbo rinkos. Vyriausybė yra pateikusi tam tikrų pasiūlymų dėl minimalaus atlikio, bet tai yra susijęs su bendru Graikijos ūkio konkurencingumu ir e, visiškai teisingai, kad keliamas šis klausimas, nors jis yra ir sudėtingas. Dėl mokesčių vengimo, slėpimo, tai yra esminės svarbos klausimas ir Prancūzija, Vokietija, Italija yra prieimusi sprendimus pasiekus sutarimus. 2015 metais mes sieksime už užsitikrinti būtinus rezultatus, kad būtų galima kitų metų pradžioje jau taikyti e, šias priemonės. E, reikia taip pat e, kovoti su vengimu moka, mokėti mokesčius pasinaudojant dvigubo apmokestinimo sistemomis ir reikėtų taip pat vengti dvigubo apmokestinimo. Dėl atskaitomybės pagal šalis. E, taip, mes už tai, bet pasižiūrėsime, ar bus įmanoma konkrečiai pasiekti kažkokių priemonių. FTT atstovas Makovalė, penkios minutės klausimų ir atsakymų. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ministrė. Aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau paklausti dėl valdymo peržiūros. Prancūzija išsakė savo poziciją ir tam pritarė daug žmonių, ypač jei pamastytume apie tokius mechanizmus, kaip tos, kurie skirti solidarumui. Vis dėlto išlieka daug dviprasmiškumo, kaipgi dėl e, semestro supaprastinimo. Berlynas ir Paryžius ketina pateikti bendrą dokumentą po 15 dienų ir tai turėtų tapti gairėmis. Aš norėčiau paklausti, kaip galima tai suderinti su Vokietijos idėjomis, juk Prancūzija nori daugiau Europos integracijos, tai kaip jūs suderinsite savo pozicijas, taip pat kaipgi dėl Prancūzijos viešosios skolos ir galima Graikijos išeimo. Ačiū. Dėl paskutinio klausimo. Neatliekame jokių panašių paskaičiavimų, nes e, Graikijos vieta yra eurozonoje ir Graikija liks eurozonoje, nes e, to iš tikrųjų nori Graikijos žmonės. E, tai yra noras, kurią išreiškė Graikijos vyriausybė ir dauguma Europos dinamika e, siekis yra ne siaurėti, o plėstis. Tai būtų politinė nesėkmė, nekalbu apie ekonominius dalykus, bet būtų didžiulė politinė nesėkmė, jeigu mes uh, palaikysime mintį, kad Graikijos situacija gali pasikeisti. Dabar vis tik tai situacija labai skirtinga nuo to, kuri buvo prieš keletą metų, nes veikia valstybės pagalbos, bankų pagalbos mechanizmai. Uh, ir reikia dabar užtikrinti maksimalų veiksmingumą. Dėl to mes dirbame siekdami, kad dabartinis dialogas būtų sėkmingas, kad būtų pasiekti e, būtini kompromisai ir surimai dėl to, kad Graikija išliktų eurozoną. Dėl ekonominės valdysenos. Aš e, jau pasakiau e, pradžioje kad mes turime dirbti toliau šioje srityje, mes turime veikti pagal dabartinės sutartis, nors aš e, sakau, kad ilgalaikėje perspektyvoje galbūt kalbama apie sutarčių e, tam tikrus keitimus ir e, Prancūzijos, Vokietijos sutarimas bendrai vizija taip pat yra būtina tam, kad mes galėtume žengti prieki. Ir jau sakiau ir kartuoju, kad mums reikia globalios E, vizijos dėl ekonominės, finansų, socialinės, fiskalinės e, sričių ir taip pat reikia, aišku, kiekvienoms šalims atskirai teikti rekomendacijas, kurios būtent joms konkrečiai yra būtinos. Thank you. Now, Mr. Bernard Monod. Ponas Bernard Monod. Sveiki, gerbiamas ministrė. E, François Holandas 2017 metams, būdamas e, e, kandidatas į prezidentus, pažadėjo nulinį E, deficitą, bet šiais metais kalbame apie 3,8 procentų. Jūs sakote, kad sutaupyta keturi, sunkiai rasti 4 milijardus eurų, kurie turi būti staupyti, kurio reikalauja komisija. Ir dabar matome, kad palūkanų normos yra labai žemos, istoriškai žemos, beveik nulinės. E, Ir e, tai kainuoja Prancūzijai per metus maždaug 10 milijardų eurų. Jūs e, turite taupyti biudžeto lėšas ir e, gyvendinti taip vadinamas struktūrinės reformas ir toliau mažinti atlyginimus. E, Prancūzija. E, e, siekdama išsaugoti e, bendrąją valiutą per metus turi sumokėti 70 milijardų eurų ir taupyti e, darbo rinkos atlyginimų sąskaitą, bet ar tai yra sprendimas e, siekiant sumažinti valstybės skolą. Jūs dabar gyvename ekonominio patriotizmo programą, siekdami dar labiau sutaupyti, bet turite galvoti apie visuomenę ir uh, turėti, e, turite suprasti sniego gniuštės efektą. E, e, aš norėčiau paklausti jūsų dviejų paprastų dalykų. Ar jums pavyks įgyvendinti e, kažkokį stebuklą ir rasti 200 50 milijardų eurų ir tokiu būdu panaikinti e, skolą. Ir kitas dalykas, kokia jūsų nuomonė dėl LuxLeaks? Kadangi jūsų klausimai yra labai tikslus, tai reikėtų tuomet atsakyti jos labai tiksliai. Nelabai supratau, ar jūs už deficito ir viešų išlaidų mažinimą ar ne. Dėl valdysenos ir e, vyriausybės daugumos mes esame patvirtinę E, planą sumažinti 50 milijonų per trejus metus mūsų e, skolą iki 2017 metų. E, bet mes taip pat turime galvoti apie švietimo finansavimą, saugumo vidaus ir išorės saugumo finansavimą mes e, sieksime mažinti mokesčius, nes įmonėms taip pat ir e, namūkiams šiais metais e, žymiai sumažiname mokesčius. Mes taip pat turime mažinti deficitą kad galėtume laiku įvykdyti savo įsipareigojimus. Ne komisija e, primetė mums tuos 4 milijardus, mes sutaupysime šiais metais e, juos, nes tai yra būtina. Mes e, veikime pagal savo tikslus, kuriuos patys savo nusistatėme ir dėl ko balsavo Prancūzijos parlamentas. Ilgainiui mes sutaupysime, šiais metais mes sutaupysime 20 E, mes siekėme sutaupyti 21 milijardą ir, kaip sakiau, e, dar bus, šiais metais bus taupyta 4 milijardai. Mes e, veikėme Prancūzijos labui Europos kontekste, mes, nes mes tikime Europą ir žinome, kiek kainuotų Prancūzijos išėjimas iš. iš E, eurų. Bet jūs man neatsakėte į klausimą dėl e, prancūzijos įmonių kontrolės, e, tų įmonių, kurios yra susijusios su LuxLeaks skandalu. Aš jau atsakiau į tą klausimą, mes palaikome kovos su mokesčių vengimo mechanizmą, skaidrumo mechanizmą, kuri leistų kiekvienai valstybei vykdyti kontrolę e, realią, veiksmingą savo įmonių ir e, taip pat imtis priemonių savo teritorijoje. Jeigu įmonės e, galiausiai nemoka iš vis mokesčių, jas turėtų mokėti daugiau mokesčių e, Prancūzijoje. Pirmininkas e, nutraukė kalbėtoją. Yes, thank you very much. Uh, two questions. Ernest Delonge. dėl globalios diskusijos, ar apskritai reikėtų stiprinti eurozoną. Jūs sakote, kad reikalingos globalesnės diskusijos, tačiau nuostatos turi būti taikomos atskiroms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Vokietijoje, jeigu biudžetas yra subalansuotas arba jeigu yra perteklinis, tai tuo met tai yra naudinga ir kitoms valstybėms. Ar, o kaip jūs vertinsite tą globalų požiūrį, jeigu po tų globalių diskusijų bus laikomasi nacionalinių nuostatos prioritetų. Tai kaip tai suderinama su tuo, kad vyks yra globalios diskusijos, o jūs turėsite, turėsite didesnį negu 3 procentų deficitą ar ES ar eurozona yra kažkokios tai salos nepriklausomos nuo viso pasaulio. Todėl reikėtų pagalvoti ir apie eurozonos vaidmenį globalioje ekonomikoje. Ir tada jūs galite suvokti, kad mes galime savo konkurencingumą prarasti automatiškai, kadangi mes turime 10 procentų viso pasaulio E, e, biudžeto arba BVP, o išleidžiame galbūt 60 procentų arba 50 procentų savo biudžeto lėšų e, socialinėms reikmėms. Ir jeigu mes suprasime, kad mes esame bendro konteksto sudėtinė dalis, tai mes turime būti konkurencingi. Kitas dalykas, mes negalime būti tokie pigus, pigi darbo rinka Europoje, uh, kaip tai daro kiniečiai, mes turime būti stiprus ir kartu konkurencingi ir todėl reikia pagalvoti, kaip to pasiekti ir Prancūzijoje, ir visoje eurozonai. Hmm, trumpas klausimas, kuriame yra labai daug svarbių elementų. Norėčiau uh, sakyti, kad taip mes turime būti novatoriški, išmanus, konkurencingi, nes tai e, susijęs su mūsų kontinento ateitimi. Mes e, e turime galvoti pirmiausia apie eurozoną, apie ES ir paskui galvoti apie kiekvieną šalį, bet taip pat tai susijęs su e, pasaulinė situacija. E, mes dirbame G20 kontekste ir uh, pasaulyje svarbiausia problema yra tai, kas vyksta eurozonoje. Klausimas kila, kodėl augimas toks nedidelis eurozonoje ir tai juk veikia visą pasaulį. Ir tas silpnumas eurozonos gali įtakoti visą pasaulį. Pasaulis į mus žiūri ir nežiūri jisai į atskiras valstybės. Žiūrima į eurozoną, Europos sąjungą. Europos ir ekonomikos mūsų svorį pasaulio ekonomikoje. Mes apie tai ir turime galvoti. Ir mes inovacijų pagalba, išmaniųjų priemonių pagalba galėtume užtikrinti Europos vietą pasaulio ekonominė prasme, bet ir kitose sėdise kultūrinėje, politinėje, nes tai yra labai svarbus elementai atspindint e, mūsų tokio svaraus kontinento e, reikšmę vietą dėl e, globalios vizijos, dėl eurozonos, ES ir kiekvienos valstybės. Naujoji komisija šiandieną e, pradeda analizuoti eurozonos situaciją ir e, taip pat biudžeto situaciją ir pagal tai atliekamos daromos rekomendacijos šalims. Ir Vokietijoje, su Vokietija vyksta diskusijos ECB, sako tam tikrus dalykus Prancūzijai ir Vokietijai. Ir tai atitinka e, jūsų mintis, e, kaip užtikrinti, pavyzdžiui, geresnės investicijas, kad būtų galima sustiprinti biudžeto padėtį. Ir tai yra daroma pagal kiekvieną šalį, nes tai yra būtina tam, kad visai eurozonai e, sektųsi kur kas geriau. Ir Europos Sąjunga yra už tai atsakinga pasaulio kontekste, nes mums e, keliama daug klausimų ir mums pavydima. Pavydima Europos kontinentui, kuriam gerai sekasi. Ir jeigu nesiseks Europai, tada visas pasaulis išreikš susirūpinimą. Man dar liko 10 sekundžių ir aš pasakysiu, kad neišgidau, kaip Prancūzija ir Europa pagerins konkurencinę padėtį. Gal ministras turės grįžti pas mus ir atsakys į tą klausimą. Man atrodo, kad jis atsakė, bet jisai galbūt atsakys ir kitą kartą. Komisija savo prognozėse sako, kad naujas fiskalinės nuostatos padės. Relating to your first comment. Okay. Tikrinti medinį metinį augimą. Tai kalbam apie metinį augimą mm, prognozėse. Yra priežasčių šioje sudėtingoje situacijoje ieškoti ir surasti pragmatinį sprendimą darybose su Graikija. Lygiai taip pat galima orientuotis į nulinių palūkanų normą, jeigu mes fiskaliniu požiūriu elgtumėmės pragmatiškai. Tačiau kartu šitas lankstumas taikant nuostatas pakerta pasitikėjimą galiojančiomis taisyklėmis. Todėl kyla klausimas, ar tie jūsų atsakyti ir pateikti jums klausimai iš tikrųjų rodo, kad pa, mm, bus galima taisyklės taikyti pakankamai kūrybingai, siekiant užtikrinti finansinį tvarumą. O gal dabar reikėtų tiesiog eurozonoje numatyti gilesnio bendradarbiavimo taisyklės ir kartu sustiprinti demokratiją pačioje eurozonai. Ką Jūs manote apie tokią strategiją? Merci beaucoup pour ces questions. Dėkuoju už jūsų klausimą. E, žinau, kad jūs galite jį pateikti ir e, prancūzų kalba, nes jūs puikiai kalbate šią kalbą ir puikiai pažįstate Prancūziją. Aš e, suprantu, kodėl keliamas klausimas, bet nemanau, kad lankstumas laikantis taisyklių, nes lankstumas yra numatytas mums visiems galiojančiose taisyklėse, kad tai galėtų pakengti patikimumui. Manau, kad yra atvirkščiai. Nuo pernai atsirado naujas būdas veikti. Yra taip pat griežti reikalavimai taikomi biudžeto e, mažinimui, bet yra pragmatiškesnis požiūris pritaikytas tam, kad geriau sektųsi eurozonai ir OCB yra prieimęs labai svarbių sprendimų. Ir e, tokiu būdu mes galėsime užsitikrinti didesnį svorį autoritetą pasaulio akise. Pernai spalio mėnesį e, Tartautinis valiutos fondas analizuodamas riziką pasaulyje e, E, kalbėjo apie tai, nustatė, kad didžiausia rizika yra eurozonoje. Ir apie tai buvo kalbama Vašinoje, bet praėjus šiek tiek laiko rizika ta dingo ir galima sakyti, kad eurozonos ir ES įvaizdis yra sustiprintas dėl to, dėl to, kad mano nuomonė labai protingos yra taisyklės e, pritaikytos. Galima, ar galima žengti toliau ekonominėje ir pinigų sąjungoje, aš sakyčiau taip, reikėtų išlaikyti dinamiką, gilinimo e, iki sutarties keitimo, aš žinau, kad kalbama apie keitimą, bet šiuo metu, jeigu mes tą padarytume, atsidurtume sudėtingoje situacijoje ir tai užblokuotų tam tikrus galimo gilinimo elementus. Aš sakyčiau, kad pirmiausiai mes turime būti pragmatiški, dirbti pagal dabartinės sutartis, nes yra dar daug ką, reikia dar daug ką padaryti ir galima daug ką padaryti pagal dabartinės e, taisyklės, o paskui pamatysime. Aš esu tikras, kad e, diskusijos dėl e, sutarties e, negali būti sėkmingos, nebus visiškai demokratiškos ir nepatvirtins to piliečiai, jeigu Europai e, nepad, nepavyks pagerinti ekonominės padėties, užtikrinti daugiau fiskalinio teisingumo. Ir mūsų e, pirma pareiga yra dirbti dabar ir parodyti žmonėms, kad Europa yra sprendimas, kad Europa e, gali pagerinti jų e, padėtį ir kad tą galime padaryti realiai. Dabar ponas Alain Lamassur, dėkoju gerbiamas pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad jūs, ministrė, atvykote pas mus ir jūs kalbėjote apie įmonių mokesčių klausimus. Mes žinome, kad Prancūzija patvirtino savo poziciją dėl nuosavų išteklių ir dėl E, finansinių sandorių mokesčių. Jūs kalbėjote taip pat apie įmonių mokesčių bazę šiame kontekste, bet prieš keletą savaičių Prancūzijos televizija, įskaitant vakar vakarą, kalbėjo apie tai, kad e, valstybės kontroliuojamos didžiulės Prancūzijos įmonės masiškai vengia mokesčių, e, pavyzdžiui, EDF, Renault, Paryžiaus oro uostas ir tuos faktus paviešino įmonių profsąjungos. Ir kaip gali būti Prancūzijos Prancūzija patikima, e, kaip ji gali tai e, pateisinti e, savo mokesčių mokytojų akise, kai pati Prancūzija ar Europos akise, kai, kai ji pati rodo blogą pavyzdį. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė, už šį labai teisėtą teisingą klausimą. Sąlygos, kurios įgyvendintos, gyvenimos dabar yra labai senos ir kartais jos yra įrašytos į tam tikrus mechanizmus, e, kurios susijusios su tam tikrų įmonių pajamomis. Aš galiu pasakyti, kad ne tik tai valstybės kontroliuojams įmonėms e, tai taikoma, bet ir ten, kur valstybė turi savo dalį, pavyzdžiui, Renault. Ir e, gali ji blokuoti tam tikrus sprendimus, bet, kaip jūs žinote, ne e, užkirsti, ne, ne, neturi jinai daugumos. Valstybė įmonėse turi reikalauti per darbo e, tarybas ir kitur, kad būtų tikrai rodomas pavyzdys, kad būtų veikiama pagal visas taisyklės ir aš reikalausiu to, kad būtų e, laikomasi visų reikalavimų tose įmonėse, kur yra valstybės įtaka. Ar tai būtų dukterinės įmonės e, ar panašiai. Reikia įsiaiškinti, pavyzdžiui, kokios, kokie yra tikslai tam tikrų susijusių įmonių jeigu tikslas yra mm, susijęs su mokesčiais, tai mes turime e, sakyti ne tam tikrai veiklai. Kai kurios įmonės paskelbė dabar susijusių dukterinių įmonių sąrašą ir mes turime jį nagrinėti. Ir tikrai mes negalime e, sakyti, kad kovojame su mokesčių vengimu Europoje ir Prancūzijoje ir nekelti reikalavimų to, toms įmonėms, kuriuose e, dalyvauja, turi įtaką valstybė valstybės. Dabar Marija Žurao Rodrygės. Merci bien, monsieur le ministre. Labai ačiū, gerbimas ministrė. Mes vertiname m, mm, Prancūzijos vyriausybės įsipareigojimus siekiant e, įgyvendinti tas priemonės, kurios leistų mums sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. E, mes puikiai žinome, kad pagrindinis klausimas yra biudžetinių pajėgumų klausimas e, eurozonoje. E, Aš norėčiau paklausti jūsų. Jeigu Prancūzijos vyriausybė yra atvira šiai idėjai, tai ką jūs galvojate apie e, vaidmenį, kuris gali num, būti numatytas tiems biudžetiniams paėgums ir ar e, tai yra įmanoma konkurencingumui, socialiniams dalykams e, ir kad dėl valstybių e, narių apsaugos nuo taip vadinamo asimetrinių sukretimų šokų. Labai ačiū Jums. E, tai yra sudėtingas klausimas, nes jisai yra susijęs su labai giliomis diskusijomis, aišku, ir Europos parlamente, nes e, jis taip pat yra atsakingas už biudžeto klausimus ir taip pat valstybėse vyko gilios diskusijos. Jeigu dabar aš e, pamastyčiau plačiau. Taip, biudžeto e, pajėgumai arba biudžetas su nuosavais ištekliais. Tai yra būtina gilinant, e, plečiant Europos solidarumą ir įtvirtinant demokratinius Europos parlamento veikimo principus. Tai yra tam tikra perspektyva, link kurios mes žengėme. Šiandieną valstybės narės E, dirba, galvoja apie finansinių sandorių mokestį, tai gali būti e, dalis nuosavų išteklių, kuries, e, kurie leistų Europai gyvendinti pirmiausiai solidarumo politiką, solidarumo politiką savo teritoriją, bet taip pat ir kitų pasaulio dalių atžvilgių. Aš labai palaikau mintį, kad Europa būtų labiau matoma, labiau dalyvautų padėdama besivystančiam šalims ir kovoje su e, klimato kaita. Tai yra nepaprastai svarbus e, klausimas visai planetai ir Europa gali čia parodyti pavyzdį. E, Prancūzijoje šis klausimas yra labai gyvai svarstomas. Šiais metais e, pabaigoje vyks COP21 konferencija Paryžiuje ir mes esame įsitikinę, kad e, ši konferencija, šis sutikimas bus sėkmingas ir tai yra labai svarbus dalykas Europoje. Mes turime intelektinių, finansinių galimybių įgyvendinti projektus, kurie būtų sprendimas, kurie leistų sunkumus patiriančiams šalims šiandieną išbristi iš tų sunkumų ir, pavyzdžiui, pakeisti energetikos vartojimo e, principus ar e, įgyvendinti veiksmingas priemonės kovojant su klimato kaita. Ir aišku, e, finansų ministrai kiekvienoje šalyje nenori, kad jie turėtų dar mažiau išteklių. E, todėl, taikant šias priemonės, bet mes turime rasti sprendimą ir ieškoti kokybinių privalumų svarbių. Dabar Georgijos Kristos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Prancūzijos ekonomikos ministrui, kuris šiandien atvyko į mūsų posėdį. Noriu pasinaudoti šią galimybę, kad pakalbėtume apie Graikijos ir Euro grupės dėrybas. Kol kas viskas buvo skirtingai interpretuojama. Be abejo, šios darybos susilaukė labai didžiulio politinio intereso. Daugelis mano, kad Graikijos ekonomikos stabilizuoti nepavyks. Dar kiti išsima savo pinigus iš Graikijos bankų. Tai aš norėčiau žinoti, apie ką yra diskutuojama euro grupėje, apie ką jūs diskutuojate. Ar jūs e, kalbate apie esamą programą ir e, likusius keturis mėnesius, e, nes turi viskas pasibaigti iki vasario mėnesio? Ar jūs kalbate apie finansinius Graikijos valstybės reikalavimus numatytus 2015 ir 2016 metams? Kaipgi dėl tų procesų? Ar jūs numatote, kaip galima užpildyti finansinės spragas, kurios atsiras šiais ir kitais metais? Mes norėtume žinoti visą šią informaciją ir kaip politikai, ir kaip piliečiai. Iš jūsų atsakymo mes darome išvadą apie Graikijos ekonomikos finansavimą ir galimybės stabilizuoti tą ekonomiką. Dėkoju. Oui, merci, Dėkoju Jums už šį klausimą, kuris tiesiogiai susijęs su Jūsų šalimi, bet taip pat ir su Eurozona, Europos Sąjunga. Augimo, augimas kol kas nėra labai e, stiprus Europoje, bet kad jis sustiprėtų, reikėtų pasitikėjimo taip pat ir Graikijai. Ir Europos ekonomikai taip pat reikia to pasikeimo ir jeigu mums nepavyks e, pasiekti teigiamų rezultatų Graikijoje, tai bus tragedija Graikijai ir Europai. Mes turime bendrų interesų, mes turime siekti sėkmės, e, ieškoti sprendimo, tvaraus sprendimo Graikijai. Aš tiesiai galiu atsakyti jums, kad mes kalbame apie E, programą, kuri yra dabar įgyventinama, kaip ją baigti ir pasižiūrėti po metų, kai bus, kokių sprendimų reikės. E, reikia laikytis pusiausviros, e, įgyvenam šią pro programą, apie tai mes kalbame, apie tai kalbėjome vasario 22 dieną ir, kaip žinote, terminas yra birželio pabaiga. Mes nekalbame dabar apie naują programą, bet galvojame apie tai, kas bus e, vėliau, kokios priemonės e, bus įgyvendintos ir kaip e, Graikijai reikės toliau padėti, nebūtinai tomis pačiomis priemonėmis, tokiomis pat sumomis, bet reikės Graikijai pagalbos, kad pasitikėjimo grįžimas, atkūrimas būtų tvarus. E, Graikijos, aišku, sprendimai priimami e, yra vidutinės trukmės, reikėtų kad būtų vėl pasitikima bankais, kad žmonės grįžtų į bankus su savo indėliais ir taip pat reikia užtikrinti e, ramumą, nuraminti padėtį ir užtikrinti augimą, kur kas tvaresnį, ko labai trūksta Graikijai. E, tikrai mes žinome, kad Graikijai labai reikia to augimo. Pervanš Bereš. Dėkoju, gerbimas ministrė, dėkoju Jums už jūsų globalę viziją, jūs kalbėjote apie tai, kad tai, kas, kas daroma Prancūzijos labui, daroma ir Europos e, labui. Jūs taip pat sakėte, kad mes turėtume pagalvoti apie Europo, ekonominės ir pinigų sąjungos e, evoliuciją dabartiniu etapu. Bet taip pat, mano nuomonė, mes turėtume pagalvoti apie tai, kur mes norime žengti kartu. Jeigu iškart mes ir nenorime sutarties reformos, bet vis tiek turėtume turėti aišku vaizdą, kur mes norėtume nueiti. Nes reikėtų numatyti e, tolesnius ekonominės ir pinigų sąjungos e, galutinio sukūrimo etapus e, Ir e, tai bus svarbus etapas. Reikia galvoti jau dabar, diskutuoti apie tai dabar. Galbūt e, E, bus veikiama sutelktai ir tikriausiai greitai prasidės diskusijos apie tai, kas bus su pačios ES biudžetu. Manau, kad reikėtų tuos du dalykus svarstyti kartu. Diskusijos apie ES biudžetą, apie nuosavų išteklių klausimą. E, jeigu mes neturėsime eurozonos e, finansinių pajėgumų, ir nuo savo išteklių, kurie galėtų finansuoti tuos pajėgumus neužsitikrinsime toliu, tolesnių žingsnių. Ir kaip rytoj, pavyzdžiui, mes galime užtikrinti daugiau solidarumų tarp e, europiečių ir kaip mes tuo pačiu galėtume laimėti konkurencingumo mūšį globaliu mastu. Reikia žiūrėti į atskirius etapus investicijų planas, jisai yra pateiktas. Bet tai yra nedidelis planas. Taip, jisai labai sveikintas, bet jis labai nedidelis. Ir po metų jis e, bus baigtas įgyveninti. Ir kaip eurozonai, e, Europos Sąjungai sukurti pajėgumus, galimybės išlaikyti tvarų konkurencingumą e, iš investicijų biudžeto. Tai labai svarbu tiek eurozonai, tiek Europos Sąjungai. Ir, kas yra pats svarbiausias dalykas, kaip jūs įsivaizduojate evoliucionos diskusijos apie nuosavus išteklius. Tai yra labai gilios ir, aišku, labai delikačios diskusijos, nes, kaip jau ir sakiau, žiūrint į biudžeto klausimą, kiekvienai valstybė tai yra sudėtingas klausimas. Ir e, mes, kai e, e, galvojame apie nuosavus išteklius, galvojame apie Europos dvasę, jūs labai gerai pastebėjote, tai yra solidarumo elementas. Ar tai yra e, solidarumas, kad ir koks jis nedėlis būtų visos Europos mastu ar platesnis. Dabar dėl nuosavų išteklių. Jau šiandien egzistuoja galimybės dėl europinių išteklių, kurie naudojami e, Europos Sąjungoje. Aš kalbu apie ekonominę ir pinigų sąjungą, apie bankų sąjungą. Reikia galvoti, kaip e, kažkokie įnašai bankų gali prisidėti prie tam tikrų veiksmų. Mes e, turime solidarumo tam tikrų priemonių elementų, bet galbūt reikėtų mums e, pasižiūrėti į atskiras politikos kryptis ir išplėtoti tokius mechanizmus, užtikrinant nuosavus išteklius, kurie nepaprastai svarbus solidarumui pasireikšti. Bet šiandieną mes turime išlaikyti pragmatišką viziją, kurią norėčiau akcentuoti. Tačiau pragmatizmas niekad neprieštarauja ambicijoms. Pragmatizmas pasireiškia geriausiai, kai jisai yra įdėtas į tam tikrą kontekstą, perspektyvą. Ačiū pirmininkė. Ministrė, jūs kalbėjote apie neteisingas požiūrį į Prancūzijos ekonomiką ir taip pat buvo girdėj, girdėjusi šiandien tokių balsų, kad politikai gražiai kalba, bet kai reikia vykdyti reformas, imtis veiksmų, tai tuomet nieko nedaroma ir jūs e, sakėte, kad reformos Prancūzija užsitęsė. Ir todėl norėčiau paklausti, kodėl Prancūzijai yra sunku įgyveninti tas būtinas reformas, o kitos jas jau įgyvenino per pastaruosius metus. Iš tikrųjų, reikėtų geranoriškai vertinti šitą klausimą ir te diskusijas, kadangi mes visi esame susinteresuoti konkurencingą ES ekonomiką ir patrauklę investuotojams. Kaip jūs galvojate sumažinti darbo e, kaštų kainą ir turint omenyje, kad darbo rinka yra svarbiausias investicijų pritraukimo veiksnys ir norėčiau paklausti apie minimalų atlyginimą. Kodėl Prancūzijoje, be kita ko, yra toks aukštas jaunimo nedarbas, kokiu priemonių planuojate imti šioje srityje ir taip pat Aster Delangė klausė, kalbėdama apie deficitą ir e, perviršių, jūs atsakėte, kad e, euro zonoje problemoms spręsti, nelabai svarbu žvelgti į globalų vaizdą. Ar Europos pinigų sąjunga taip pat neturi svarbi, nėra svarbi sprendžiant problemas? Disbalansas Europos sąjungoje yra labai svarbus. Ir mes norime išvengti, sumažinti tą disbalansą. E, tam yra taikoma sanglaudos, socialinės sanglaudos ilgalaikė politika. Jūs klausite apie minimalų atlygį Galima kalbėti apie darbo sąnaudas, apie mechanizmus. Mes siekėme sumažinti darbo sąnaudas galima apie tai kalbėti, bet man atrodo, kad būtų gerai, jeigu atsirastų daugiau socialinės sanglaudos. E, jeigu yra ekonominė, e, ekonominiai skirtumai, tai susijęs su konkurencingumu, bet galėtume kalbėti ir apie socialinę tam tikrą sanglaudą. E, pavyzdžiui, vienose valstybėse e, valstybė nustato minimalų atlyginimą, kai kuriuose šalyse tai yra profsąjungų ir valstybės e, susitarimas. Ir dabar galiu perėti prie pirmo klausimo apie išsames reformas. Jūs sakote, klausėte, kodėl Prancūzijai taip sudėtinga įgyventinti reformas, bet kodėl Prancūzijai taip sudėtinga įrodyti, kad jie gyvendina reformas. Kodėl taip sunku? Turbūt todėl, kad mes esame tam tikro įvaizdžio įkaitai. Jūs klausėte, kodėl mes nesumažiname e, kaštų darbo. Aš jau sakiau, kad mes darome 40 milijardų sumažėjo per ketverius metus ir šiais metais uh, mes e, galėsime e, taikyti e, kitas priemonės, pavyzdžiui, investuoti, 7 procentais padidinti mūsų investicijas į įmonės. Taip, tai yra nepakankama, aš iš dalies prisimu atsakomybę už tai, bet mes turime pripažinti, kad vyksta reformos ir kad jos bus toliau įgyvendinamas. Jūs vėlgi kalbėjote apie darbo rinką. Mes e, kolektyvinį mm, atleidimą reformavome šią sritį, tai yra susijęs su daugiau kaip dešimties darbuotojų atleidimu. Pavyzdžiui, jeigu įmonė veikia ne, nuostolingai ir siekiama sumažinti darbuotojų skaičių, kaip e, tą padaryti. Visuomet buvo sakoma, kad Prancūzijoje buvo labai sudėtingos, labai brangiai kainuojančios taisyklės, bet tai nepasikeitė, taip nebėra. Mes sustarėme su profsąjungomis, e, darbdaviais, e, darbuotojų organizacijomis ir įgy, pa, įgyvendinome e, reformą, tai tapo įstatymus tam, kas, e, kas e, E, domisi tuo, galėtų įsigilinti. E, nes anksčiau visos procedūros būdavo labai sudėtingos, užtrukdavo iki septyniarių metų, o dabar viskas tapo kur kas paprasčiau. Ir mes tikrai įgyvenime tas reformas ir toliau gyvenysime visose srityse, skaitant darbo rinką. Ir aš tikrai e, noriu Jums pasakyti, kad Prancūzija sugeba reformuotis. Ministrė. Labai ačiū, ponė ministrė. Diskusijos buvo tikrai labai įdomios ir konstruktyvios, tai buvo puikus ekonominis dialogas. Norėčiau padėkoti ir kolegoms už jų klausimus. Jei reforma bus vykdoma kartu su ekonominiu ir socialiniu dialogu, tai bus puiku. Tai sutartis to nedraudžia, tai turėtų būti tokia pridėtinė vertė. Labai ačiū, kad mums tai priminėte. Panašu, kad kai kuriuose diskusijose tas aspektas yra pamirštamas. Paskutiniai skaičiai rodo, kad einama teisingu atsigavimo keliu. Tai yra puikia galimybė pamastyti apie valdymo tobulinimą. Šiandieną buvo aptarta daug įdomių idėjų. Jos visos bus labai naudingos ir tolesniam mūsų darbui. Tikiuosi, kad ir toliau tęsime ekonominį dialogą su jumis, su Prancūzija. Ir taip pat, kad jūs toliau prisidėsite prie mūsų diskusijų bei padėsite siekiant ambicingesnės ekonominės ir pinigų sąjungos. Kitas posėdis vyks gegužės 26 dieną, 3 val. po pietų. Dėkoju, posėdis baigtas.